jūs ir e, teiksime pagalbą ASEAN, jeigu e, pastaroji pareikš tokį pageidavimą. Ačiū uždėmesi. Pirmininkas, ačiū komisijos nariu Kalas. Diskusijos pabaigoje yra pateikti šešių frakcijų rezoliucijų projektai. E, diskusijos šiuo klausimu baigtos. Balsuojama bus po diskusijų. Kitas darbo tvarkės punktas yra padėtis Jemenė mirties bausmės taikymas nepilnamečiams nusikaltėliams, ypač Mohamed Tahero Tahebo samumo atvejus. Žodis pristatyti rezoliucijos projektui sutikimas kolegais Hakė kalbėti vieną minutę. Dėkoju. Svarbu užkirsti kelią uh, uh, užkirsti kelią vyriausybių vykdomiems veiksmams, turėtume užkirsti, prispirkti tokias priemonės, kurios užkirstų kelią smurtui. Buvo pavyzdžių, kad būtina tai daryti, matėme Tunise, Egipte ir kitose šalise. Būtina represijas ir cenzūrą pakeisti visiškai kitais dalykais. Turime ilgą sąrašą dalykų, kurie kelia susirūpinimą dėl demokratijos, dėl teismų nepriklausomybės, dėl žmogaus teisų apsaugos. Mes turime tinkamai apsaugoti žmogus teisų gynėjus. Mes taip pat esame susirūpinę dėl to baimės klimato, kuris yra susidaręs dėl mirties bausmės skirimo nepilnamečiams nusikaltėliams. Visą tai, nepaisant tarptautinės bendruomenės e, spaudimo, visą tai e, pasitelkiant teismų sprendimus. Maničiau, kad turi turi būti paminėtas ir tas faktas, kad kartais būna sunku nustatyti pasikaltusiųjų tikrąjį amžių. Mes kreipėmės į e, Jemeno vyriausybę prašydami e, daryti viską, kad būtų užkirstas kelias šioms egzekucijoms. Mes prašome reformų iš Jemeno, kaip to prašo Jemeno gatvėse manifestuojantis žmonės. Jiems svarbu, kad jų teisės būtų apgintos. Dėkoju. Ačiū, poniai Šakė. Dabar Pone Veržė, trys minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Arabų valstybės dabar pergyvena liaudės pakilimo laikotarpį. Aš manau, kad tas pakilimas nenurims, jis tęsis toliau. E, diktatūroms šiuose šalyse metamas iššūkis, tos diktatūros dažniausiai valdo dėl to, kad tyli vakarų vyriausybės. Jokia šalis neturėtų e, likti nuo šaly, e, kai iš kovo pakyla žmonės. Tai būtų teisinga. Mes matėme, kas vyksta šiuose šalise. O tylime toliau. Reikėjo sulaukti vasario antros dienos, kad Europos parlamentas balsuotų dėl rezoliucijos dėl situacijos Tunise. Ir tik dabar mes balsavome dėl rezoliucijos dėl padėties Egipte. E, pagal skubos procedūrą buvo balsuojama dėl Buvo norma balsuoti dėl situacijos Alžyre, dėl rezoliucijos. Tai buvo atmesta. Daugelis iš mūsų atsisakė ilgą laiką matyti, kas iš tiesų vyksta Tunise. Įvyko protesto judėjimai ir dabar jie vyksta Irane, Libijoje ir įregis pritariama. E, partnerystės režimų su, to, su tomis valstybėmis. Jemene ir Bahreinė, pavyzdžiui, irgi prasidėjo liaudės judėjimas. Na taip, šiandien kalbame apie Jemeną. Ali Abdalas Aleh 33 tik tai metus yra šalies vadovas. Tai štai kokia demokratija. Valdoma demokratija. Tai ko gero geriau negu Libijos atveju, nes ten 42 metus valdo to šalies prezidentas, prezidentas Kadafis. Taigi mes negalime E, kalbėti apie Jemeną, nesižvelgdami į tai, kas vyko iš tikrųjų tose šalise. Mat, žinome, kad režimo šalininkai ir priešininkai e, konfliktuoja tarpusavyje. Šimtai žmonių sausio mėnesį įvykusios įvykiuose buvo sužeisti. Žuvo nuo šūvių vakar vienas iš manifestantų, jaunas žmogus, e, nes policija pradėjo šaudyti, norėdama išsklaidyti manifestantus. E, studentai sada e, užsibarikadavo E, savo bendrabučiuose ir vėlgi juos atakavo policijos pajėgos. Mes kalbame šiandien apie mirties bausmės taikomos nepilnamečiams problemą. E, šiaip mes turėtume iš apskritai pasisakyti už mirties bausmės panaikinimą. Aš manau, kad demokratinė valstybė e, turi turėti galimybę atsisakyti mirties bausmės. Jeigu jinai to nesugeba, jinai neturi teisės mokyti kitų, net jeigu ta šalis yra didelė. E, Ir ta mirties bausmė yra dar baisesnė, kai taikoma nepilnamečiams, ypač šalyje, kur net nesugebama nustatyti žmogaus gimimo datos. Ir e, tuo negebėjimu naudojamasi tam, kad žmonės būtų galima pasiūsti myriop. Taigi, jūs norėtumėte, kad balsuotume dėl rezoliucijos tik šią temą. Tai būtų ta rezoliucija, kur būtų septintame punkte pabrėžiama, jog yra būtina atlikti reformas, kokiu norėtų tiek daug manifestuotojų, demonstracijos dalyvaujančių žmonių. Tai yra silpnokas dokumentas. Buvo pateikti septyni pakeitimai aktualizuoti šiai rezoliucijai. Aš manau, kad mes visi galėsime kartu balsuoti dėl tokios rezoliucijos, kuri bus verta rezoliucijos vardo.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 kelgi mūsų frakcijos bus nuomonė šiuo klausimu. Tačiau reikia nepamiršti, kad skubos klausimai, rezoliucijos, kurios aptarinėjama šiandieną, yra skirtos e, e, mir, nukreiptos prieš mirties bausmę taikoma nepilnamečiams nusikaltėliams. Žinote, kad ES tai yra nepriimtina, tai yra barbariška. Ir ši situacija yra juo labiau baisi, kad Mm, mirties bausmė taikoma nepilnamečiams. Tai, kad nusikaltimai buvo padaryti iki 18 metų amžiaus, e, tai e, turėtų vis tiek, į tai turėtų būti atsižvelgta. Pusantros minutės kolega Romeva ir Rueda. E, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš Manau, kad e, šios diskusijos pavadinimas kalba pats už save. Aš asmeniškai paraginau Jemeno prezidentą sustabdyti samumo mirties bausmės taikymą, taip pat ir kitų e, nepilnamečių nusikaltelių, tokių kaip Ali Abdullah. Paisant to, buvo pasakyta taip pat, kad e, reikėtų nepraleisti progos ir atkreipti dėmesį į kitus šioje šalyje vykstančius įvykius. Todėl aš pagėdaučiau, kad e, balsuojant dėl šios rezoliucijos parlamentas pažymėtų, kad Jemenė, kaip ir kitose arabo valstybėse, Egipte ir Tunise, pastarosiamis savaitėmis žmonės išėjo gatves reikalaudami demokratijos ir reformų. Protestuotojai nebuvo užpulti arba suimti saugumo pajėgų. Todėl turime išreikšti savo gilų apgailestavimą dėl Jemeno politinių, socialinių, ekonominių problemų ir e, tarptautinės bendruomenės nesugebėjimo škirsti kelią dabartiniai krizai ir pareikšti turime savo solidarumą su demonstrantais reikalaujančiais demokratijos reformų ir palankiai vertinti 2013 metais numatytą Jemeno prezidento atsistatydinimą bei pareikalauti paleisti visus suimtus asmenis. Jeigu įtrauksime į rezoliuciją šios aspektus, ji tikrai gali būti labai vykusi. Ačiū kolegai Romeo ir Reda, kolegė Krėtų pusantros minutės kalbės. Ačiū pirmininkė. Mirties bausmė yra nehumaniška. Daug kartų pasisakiau parlamente prieš. Ir parlamentas kreipėsi į šalis, kurios vis dar naudojasi šitą barbarišką E, praktika. Jemene padėtis yra juo labiau neraminanti, kadangi e, kalbama apie nepilnamečius. Jie buvo nepilnamečiai nusikaltimo padarimo metu, tai buvo vaikai. Ir e, jie turi, e, Jemenas turėtų e, ratifikuoti vaiko teisų e, konvenciją. Ten aiškiai yra pasakyta, kad nepilnamečiams yra draudžiama taikyti mirties bausmę. Būtina nustatyti, koks buvo tų jaunolių amžius. Ir tai, kad tas amžius nebuvo nustatyta, tai e, sprendimą daro dar e, neteisingesnių ir baisesnių. Mes turime atsižvelgti į realią situaciją Jemene. E, vaik, žmonių teisės pažeidinėjamos, moterims neleidžiama gauti išsilavinimo. E, E, ir maištai, su kuriais susidurėme pastaruoju metu, ne tik ekonominiai, bet ir socialiniai. Nes e, liaudis rodo, kad nori toje valstybėje gauti demokratiją. Ačiū kolega Tenok. Pone pirmininkė, Jemenas yra ta valstybė, kuri pasirašė e, konvenciją tarp civilinių ir pilietinių laisvių bei vaiko teisių, konvenciją. Taigi būtų draudžiama, turi, turėtų būti draudžiama taikyti mirties bausmę nepilnamečiams. Mohamed Samun ir, ir, daug, ir daugelis kitų, kurie buvo sulaikyti ir kuriems grėsia mirties bausmė, neturėtų patirti mirties bausmės, nes visą tai yra priešais, prieš tarptautinės teisės normas. Jemenas matome, krypsta Irano diktatūros pusėn taikydamas šias bausmes. Mes matome, kad ES ir jos valstybės narės turėtų priimti aiškę poziciją šiuo klausimu, nes sprendimai yra tikrai brutalūs. Aš manau, kad mes turėtume vykdyti žymiai didesnį spaudimą e, šiai šaliai, jos prezidentui, kad tas sprendimas būtų atšauktas. Prezidentas Saleh turi unikalią progą užginčyti šį sprendimą ir kad turi, turi galimybę padaryti viską, kad jo partijos ateitis nebūtų ginčiama. Ačiū kolegai Tanok. Ateityje raginčiau skaityti lėčiau Galbūt trumpesnį pasisakymą parenkite, jeigu norite, kad tai, ką sakote, būtų suprantama ne tik angliškai, bet ir kitomis kalbomis, nes vertėms labai sunku spėti paskui jūs. Dabar frakcijų vardu pasisakys kolegos, pirmiausia, ponas Kačmarek. 1991 roku w Jemenie 1995 metais Jemenė buvo uždrausta vykdyti mirties bausmės asmenims iki 15 metų amžiaus nuo 2004 metų negalime vykdyti mirties bausmės jaunesniems nei 18, 18 metų amžiaus asmenimis. Dėja, tos nuostatos netaikomos asmenims neturintiems gimimo liūdėjimo. Jemenas tuo tarpu yra ta valstybė, kurioje ginklų skaičius jau seniai viršijo gyventojų skaičių, kurioje vyksta genčių karai, todėl e, mirties bausmių vykdymas nepilnamečiams nėra jokia e, sensacija. Jemenė e, asmuo e, sugebantis nešioti peilį laikomas sugebančių kovoti už savo gentį. Ir beveik kiekvienas Jemenė nešiojasi peilį. Jemeno visuomenė yra labai jauna, todėl genčių milicijos verbuoja taip nepilnamečius kareivius, su to taip pat turime kovoti. Ačiū pirmininkas, ačiū kolegai Kačmarekui, dabar kolega Jėtinmekį vieną minutę kalbės. Norėčiau pasakyti, kad 52 valstybėse mirties bausmė dar taikoma ir viena iš jų yra Jemenas. Aš smerkiu ir mano frakcija smerkia uh, šį mirties bausmės naudojimą ir ypač mirties bausmės paskirimo fotok medalį Abdulą. Aš norėčiau pasakyti, kad svarbu neužmiršti vaikų teisų konvencijos ir dėl, taip pat konvencijos dėl pilietinių ir politinių laisvių. Abi konvencijos, kurias ši šalis pasirašė, draudžia mirties bausmės taikymą nepilnamečiams. Amnesty International parengė pranešimą, ten kalbama apie Jemeno saugumo pajėgas. Pasak Amnesty International saugumo pajėgos to šalies mušė civilius žmonės, e, kurie susirinko taikiai protestuoti. Mano frakcija smerkia šios veiksmus, šios smurto protrukius ir ragina Jemeno vyriausybę atsisakyti smurto prieš uh, savo pačios piliečius. Dėkoju. Vielen, vielen Dank, Ačiū kolegiai Jatinmaki. Ponas Černetski, minutė. Dėkui, panie pirmininčiansi. Obiecuję, że nie będę szybko. Ačiū pirmininkė, pažadu, kad neskaitysiu greitai, nes kalbėsiu laisvai. Man garbė pasisakyti po buvusios Suomijos premjerės kalbos noriu pasakyti, kad Europos Sąjunga laikosi minimalistinės pozicijos konstatuodama, kad Jemenas ne vykdo mirties bausmės nepilnamečiams. Aš esu mirties bausmės priešininkas, nors žinau, kad čia salėje yra ir šios bausmės šalininkų. Nesvarbu, ar mirties bausmė taikoma pilnamečiams ar nepilnamečiams, aš jai prieštarauju. Tačiau manau, kad Šiuo klausimu turime vienu balsu visos frakcijos sutardamos reikalauti iš Jemeno valdžios, kad e, Jemeno prezidentas pasinaudotų savo teisę suteikti malonį. Tai yra bendros kovos klausimas. Ačiū kolegai Černieckui. Kolega Paška vieną minutę kalbės. Ačiū už žodį, ponė pirmininkė, ponios ir ponai. jungtinių tautų vaiko teisų konvencija, kiti dokumentai yra ratifikuoti Jemeno vyriausybės. Pagal šios dokumentus ir konvencijas draudžiama vykdyti mirties bausmę vaikams. Todėl negalima teikti, arba Jemenui negalima priminėti tokių teismų sprendimų, kurie prieštarautų šiems tarptautiniams susitarimams. Mirties bausmė, kuri yra vykdoma netgi e, pažeidžiant savo šalia galiojančius įstatymus, yra neįmanomas. Jeigu Jemeno vyriausybė ir pasirengusi gerbti demokratinius principus, tai negali leisti tokių dalykų. Todėl mes privalome Jemeno vyriausybė šiandien aiškiai priminti šios dalykus. Ačiū kolegai Paška, pusantros minutės kolega Šėgėdi dabar kalbės. Ačiū pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Manau, kad svarbu pasmerkti e, diktatorių ir diktatūrų egzistavimą čia Europos parlamente, tačiau taip pat turėtume padrasinti Jemeną, pradėti žengti demokratijos keliu. Kai Jemeno klausimas yra įtrauktas į darbo atvarkę, nepaisant to, ne mes priimsime sprendimus dėl Jemeno klausimų, mes, kadangi nesame susipažinę su teisminių procedūrų detalėmis, Taip pat e, iš tiesų nežinome, e, koks e, iš tiesų buvo šio asmens amžius, kai jis vykdė nusikaltimą, nežinome, jis buvo iš tiesų nepilnametis. Muhamedas Samumas neturi gimimo liūdėjimo, o iš mokyklos dokumentų negalime taip pat tinkamos informacijos gauti, nes nežinome, ar jie nebuvo sufalsifikuoti. Mes turime kalbėti čia ne apie nepilnamečio vykdytą nusikaltimą, o apie nužudimą. Taigi turime labai e, atsargiai šiuo klausimu diskutuoti Junktinėse valstijose. Pavyzdžiui, esama sunkių nusikaltimų ir už juos e, mirties bausmė yra taikoma pagristai. Ačiū kolegai Segedi. Dabar pasakys kiti užsiregistravę kalbėtojai. Pirmoji kalbės kolegė Isaija. Ačiū, ponė pirmininkė. Samumo atvejs nėra vienintelis Jemenė. Esama mažiausiai aštuonių kitų nepilnamečių, kurie nubausti mirties bausme. Jemenas sėtinga šalis neturinti e, gimimų registro, todėl sunku nustatyti, ar asmo yra pilnametis ar ne, kuomet jis įvykdo nusikaltimą. Jemenas ratifikavo žmogaus teisų konvenciją, taip pat tarptautinį sustarimą dėl piliečių ir politinių teisų. Tokiu būdu neturėtų būti taikomos mirties bausmės nepilnamečiams ir skiriamos taip pat neturėtų būti. Jemeno baudžiamajame kodekste taip pat nėra numatyta mirties bausmės taikymo atveju. Mirties bausmė reiškia visą laiką žmogaus teisų pažeidimą ir ES visuomet turėtų kaip ir mes šioje salėje pasisakyti prieš mirties bausmę. Ačiū kolegai Isaija, kolegai Basėsku vieną minutę. Pasmerkimas mirties bausme nuteisti vaiką mūsų pasaulyje yra tikrai nepriimtinas. Nereikia leisti, kad e, tai taptų įpročių. Tai iš tiesų nusikaltimas ir aš dėl to e, su Jemeno e, valdžios atstovais tęsti toliau tokią praktiką nesutinku. E, valstybė e, pažeidžia ir tarptautinės žmogaus teises, ir savo, n, savo baudžiamąjį kodeksą. Bent jau reikėtų e, aiškiai nustatyti, koks amžius buvo tų nusikaltelių, kai jie padarė savo nusikaltimus. Tai, kas vyksta, iš tiesų liūdna. Aš kaip ES pilietė ir parlamento narė reikia, e, manau, kad reikia kovoti už teisę į gyvenimą, nes kiekvienas žmogus turi teisę į gyvenimą, pirmiausia reikia apsaugoti vaikus. Kreipiuosi į aukštuosius atstovus ir raginu juos e, paraginti nutraukti tokią praktiką. Dėkoju poniai Basesku. Dabar minutė poniai Makoviai, prašau. Dėkoju ponė pirmininkė. Na, aš manau, galime teikti, kad Ali Abdullah ir Samūn iš tiesų buvo nepilnamečiai, kai padarė tuos nusikaltimus, kuriais yra kaltinami. Uh, Prieš daugelį metų buvo priimtas e, mirties bausmės sprendimas, spaudimas yra didžiulis, nes bet kada ta mirties bausmė gali būti vykdyta. Tai yra orumą žmogaus pažeidžianti situacija ir aš raginčiau Jemeno vyriausybę atsisakyti šios bausmės. Nei vienas, nei kitas negali įrodyti taip pat, kad jiems buvo mažiau negu 18 metų nusikaltimo padarimo metu, nes jie neturi gimimo liudymo, nei vienas. Jemane tai yra didžiulė problema, nes tik 22 procentai gimusių vaikų yra oficialiai įregistruojama. Galbūt dalis tų lėšų, kurias skiriame Jemenui padėti, galėtų būti panaudota šiai problemai spręsti. Visą tai turėtų padėti sutvarkyti esamą padėtį. Šimtai tūkstančių žmonių e, nuteisti, kurie yra nuteisti mirties bausme, sulauktų malonės, jų mirties bausmė būtų atšaukta. Dėkoju. Ačiū gerbiama kolegė. Dabar suteiksime žodį kolegiams spontaniškiams pasisakymams. Prašom, kolegė. Na, ar tai būtų pilnametis ar ne asmuo. Aš manau, kad mirties bausmė yra ta tema, apie kurią turime kalbėti vis aiškiau, vis garsiau. Mes čia laikomės tam tikro etikos kodekso Europos Sąjungoje. Jis turėtų būti dėgiamas ir kitose šalise, su kuriomis ES palaiko ekonominius ryšius. E, labai gaila, tačiau ir ES dar yra šalių, kurios e, taiko mirties bausmę. Europoje tiksliau yra šalių, kurios dataikom ties bausmę. Tai, ką daro Jemenas, yra nepriimtina. Turime raginti jį nutraukti mirties bausmės taikymą, nutraukti smurtą ir siaubą. Ir yra baisu tai, kad e, tiek daug žmonių sėdi kalėjimuose, e, belaukdami mirties bausmės, o dalis iš jų, kaip sakėme, yra nepilnamečiai. Manau, kad turime glaudžiau bendradarbiauti su Amnesty International organizacija su Helsinkio žmogaus teisų fondu, galbūt jų balsas taip pat būtų išgirstas ir mes galėtume tiem žmonėms padėti. Pirmininkas, ačiū. Dabar kolega Obermeier, prašau. Ačiū pirmininkė. Sprendimas Jemene nuteisti mirties bausmę nepilnametį yra baisus. Jemenas priešingai žmogaus teisė supirstimpans elgesi. Priešingai vaikų teisų principams elgesi, kurių 37 straipsnis nurodo, jog mirties bausmė negali būti taikoma asmenims jaunesniems nei 18 metų. Toks sprendimas yra pateisinamas remiantis tuo, kad nežinoma, koks yra nusikaltelio ar kaltinamojo amžius. Tačiau kituose pasaulio regionuose islaminiuose regionuose irgi e, nuteisiami vaikai e, remianti šariato įstatymais. Jungtinės tautos turi veikti ryštingiau ir pasmerkti tokius teisių pažeidimus. Kalbėti, ponios ir ponai, yra geras dalykas, tačiau e, būtų geriau, jeigu padarytume realų spaudimą, kad tokios praktikos būtų atsisakyta. Ačiū ponui Obermairiui, sako pirmininkas, ir pabaigai suteiku, suteikiu žodį ponui Silvester. Ačiū pirmininkė. Šiandieną kalbame ir kalbame, tačiau per tą laiką šimtas nuteistųjų laukia mirties bausmės Jemeno kalėjimuose. Dėl to turėtumėm būti atidesni ir aktyvesni, instituciškai aktyvesni. Mes kalbame, kaip yra pažeidinėjama Tartautinė žmogaus teisų konvencija. ES negali likti nuo šalyje. Būtinai reikia pabrėžti, kaip svarbu Jemenui, kuris vykdo prekybinę partnerystę su ES laikytis kai kurių nuostatų, ypatingai nenuteisinėti mirties bausme žmonių ir nepiln... jo labiau nepilnamečių. Mes kalbame apie, perauk... Mes kalbame apie perauklėjimą. Tai perauklėjimas yra labai e, svarbus dalykas, nes mirties bausmė juk neturi jokio perauklėjimo, jo poveikio. Mes būtent taip turime kalbėti, kad būtume išgirsti Ačiū, brangus kolegė Silvestris. Dabar suteiksiu žodį komisarui Kalas. President. Pone pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Europos Sąjunga nori įgyvendinti gairias dėl mirties bausmės panaikinimo. Ir Jemenas buvo raginamas, remiantis šiomis gairėmis, uh, atsisakyti mirties bausmės kai kuriais individualiais atvejais. Na be abejo, nepilnamečių e, egzekucijos vyko nuolatos. E, daugelis atvejų nėra žinoma, kai buvo pritaikyta ta bausmė. Kaip sakiau, žmonės neturi gimimo dokumentų, sunku rodyti jų amžių. E, aš manau, kad tų atvejų žinomumas padėjo iš tikrųjų vertinti padėtį, raginti jame atsakyti mirties bausmės. E, buvo įsteigtos tokios institucijos, kurios rūpinasi motinų ir vaikų teisėmis. Tačiau to nepakanka. Labai svarbu, kad būtų daromi kiti konkretūs veiksmai. E, veikia delegacija, kuri ragina užkirsti kelią egzekucijoms. 2010 metais Fuad Ahmed Ali Abdulai buvo numat, yra numatyta įtaikyti mirties bausmę ir šiek tiek vėliau Muhamedui Taherui Kabedui Samumui. Uh, Abiejais, abiem atvejais, dar nevykus šiems faktams, mes galime kreiptis į Jemeno valdžią, primindami jauną nusikaltusiųjų amžių. Dabar regisi, kad galima tikėtis prezidento malonės ir kad mirties bausmėjams taikoma nebus. E, su prezidentu Saleh buvo susisiekta ir dabar, kiek teko girdėti, e, gali atsitikti taip, kad e, nebus vykdoma mirties bausmė. E, Jemene egzistuoja labai griežti įstatymai susiję su e, nepilnamečių kalinimu ir jų bausmėmis. Ir er, dabar kartu su UNICEF mes bendradarbiaujame ir ieškome būdų, kaip padaryti spaudimą reikiamą Jemenui, kad jis imtųsi priemonių nustatyti amžių e, nusikaltus, jog būtų galima problemą spręsti iš esmės. ES ragina Jemeną e, įsteigti organizaciją, kurios funkcija būtų nustatyti žmonių amžių. Piliečiams tiksliau nepilnamečiams turi būti suteikta galimybė turėti advokatą teisme. Taip pat turi būti sudarytas gimimų registras. Jemeno vyriausybė regis teigiamai įvertina mūsų pastabas ir regisi mes bendradarbiaudami galbūt pasieksime savo tikslą, būtent kad būtų atsisakyta mirties bausmės. Dėkuoju uždėmesi. Ačiū komisijos nariu Kalas. Pasibaigus diskusijoms pateikti šeši rezoliucijų projektai, balsuosime po paskutinės diskusijos, kitas darbo atvarkės punktas.